Toliau pereiname prie darbų per šią sesiją. Galutinės darbo tvarkės projektas buvo patvirtintas pirmininkų sueigos e, sausio 20 pagal 137 taisyklę nariai turi projektą darbo tvarkės. Pirmadienį nenumatyta jokių pakeitimų, taigi pirmadienio darbo tvarkė yra tokia, kokią jūs ir matote, dėl antradienio. Žaliųjų frakcija, Europos laisvės alijansas, taip pat Alde frakcija paprašė, kad būtų įtrauktas į darbo tvarkę mm, komisijos vicepirmininkės sąjungos vyriausios susigaliotinės e, pareiškimas dėl teisinės valstybės Rusijoje. Prašoma, kad šis klausimas būtų rašytas į darbo tvarkę antradienio ryte. Norėčiau suteikti žodį poniai Harms, kuri pateiks prašymą. Äh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad mes remdamiesi Khodorkovskio bylos patirtimi, turime to jau pat nedelsiant diskutuoti apie tai, kokia yra teisinė situacija Rusijoje. Taip pat manau, kad atsižvelgiant į būsimus Dūmos rinkimus, kurie vyks dar šį rudenį, taip pat turime puikų pagrindą panagrinėti savo rytinio kaimyno situaciją. Manau, kad iš tiesų kiekvienas iš mūsų dažnai susidurėme su tuo klausimu, ar mes iš tiesų pakankamai darome, kad mūsų kaiminėse valstybėse būtų ginamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Manau, kad, kurie, kad dauguma iš mūsų tikrai savo užduoda klausimą, ar mes tikrai diskutuojame tomis temomis, kurios yra pačios aktualiausios, tiek kalbant ir apie Egiptą ir Tunisą. Todėl nenorėčiau, kad mes apleistume savo rytinį kaimyną mūsų žemynę. Todėl manau, kad tikrai būtų svarbu įtraukti šį darbo tvarkės punktą dėl teisinės valstybės Rusijoje į mūsų darbo tvarkę. Ačiū. Pan Labai ačiū. Ponas Ferhofštatas norėtų pasakyti už. Noriu pritarti Rebekos Harms prašymui. Taip pat noriu Jums pasakyti, kad po to, kai pateikėme pirmininkų suėgiai šį prašymą, jau dabar e, matome, kad Rusija mus la, vis labiau spaudžia to nedaryti. E, Pone Kristina Oiland prieš keletą savaičių surengė panašiais klausimais klausimą ir po to jis sulaukė Rusijos atstovų prašymų nespausti, nestumti šio klausimo. Man atrodo, kad ne Rusija turi nuspręsti, kokia turėtų būti Europos parlamento darbo atvarkė. Mes turime ją nustatyti. Dabar kas pasisakys prieš, ponas Severin? Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, aš esu nuolatinis pranešėjas, e, pranešėjas klausimams e, dėl Rusijos. Mes jau pradėjome labai išsamų procesą, kad išnagrinėtume visus klausimus, kurie yra svarbus mūsų santykiams su Rusija. Išklausėme E, išorės veiksmų tarnybos atstovo, taip pat Rusijos vyriausybės atstovo. Kovo antraje rengiame dar vieną klausimą, kuriame dalyvaus specialistai ir aptarsime visus svarbius e, santykių su Rusija aspektus. Kovo antrąją savaitę esame numatę parengti išsamų tekstą kartu su rekomendacija, dėl kurio galėsime diskutuoti, kurį galėsime taisyti Ir plenarinėje sesijoje bus svarstomas šis tekstas, dalyvaujant vyriausiai įgaliotiniai. Kiek mes žinome, šią savaitę ji negalės atvykti, todėl manau, kad neneigiant šio klausimo svarbos, būtų kur kas geriau, jeigu leistume procesui toliau rutuliotis ir užbaigti jį rimtą gilę diskusiją, kad galėtume priimti rimtą svarų sprendimą. Pirmininkas, dėkoju. Dabar balsuosime. Dėl darbo tvarkos. Pirmininkė, aš kai ko nesuprantu. Praeitą savaitę mes kalbėjome, kad surenksime diskusiją dėl Rusijos kovo mėnesį, kai dalyvaus ponia Ašten. Po to per nutarėme pirmininkų sueigoje dalyvau, kalbėti apie Rusiją, nes ponas Putinas lyg ketina atvykti į komisiją, bet aš šiandien sužinojau po pietų, kad ponas Putinas neatvyks į komisiją. Taigi Praeitą savaitę galvojame apie diskusiją šią savaitę, kadangi turėjo atvykti ponas Putinas ir dabar aš galvoju, kad galbūt reikėtų nukelti diskusiją kovo mėnesiui. E, tai buvo e, dėl darbo tvarkos pastebėjimas. Ar dar kas nors norite pasakyti ne? Tai dabar balsuokime, dabar balsuosime. Noriu paprašyti tų, kurie už žaliųjų ir aldė pasiūlymą. Pakelkite rankas. Kas prieš? Turime pasitikrinti. Prašom balsuoti elektroniniu bals... būdu. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pasiūlymui pritarta. vyriausiosios e, saugumo ir užsienio politikos įgaliotinės komisijos vicepirmininkės e, pranešimas dėl teisinės valstybės Rusijoje bus įrašytas kaip trečiasis darbo tvarkės klausimas antradienio ryte. Trečiasis darbo tvarkės punktas antradienį ryte. Terminas pat pateikti pasiūlymus dėl rezoliucijos ir antradienis vasario 15.10 valanda, o e, bendras rezoliucijas galima pateikti ir pakeitimus iki vasario 16.10 valandos. E, trečiadienis e, 16 vasario 11 valanda yra terminas, iki kada galima pateikti pakeitimus toms rezoliucijoms, o balsuosime šio klausimu ketvirtadienį. Ponios ir ponai, taip pat turiu dar vieną pasiūlymą gavęs dėl antradienio darbo atvarkės. Europos liaudės partijos krikščionių demokratų frakcija paprašė, kad komisijos būtų įtrauktas pareiškimas darbo atvarkė dėl padėties Lampedūzoje. Išklausysime pirmiausia pono Mario Mauro, jisai pateiks pasiūlymą. Grazie, signor Presidente. Come lei giustamente... Dėkoju, ponė pirmininkė. Jūs visiškai teisėtai prisiminėte, kad mes nagrinėjame įvairius istorinius reiškinius, kurie e, įtakoja tai, kad didėja migrantų skaičius į Europą. Ir būtent Lampedūza paliečia tas pabėgėlių srautas tačiau visa Europa turėtų kalbėti apie e, Magrebo regiono problemas. Todėl mums atrodo, kad labai svarbu būtų išklausyti komisijos pareiškimą šiuo klausimu. Ji turi kalbėti ne tik apie humanitarinius aspektus, bet taip pat ir apie strateginius aspektus. Manau, mes turime permastyti savo viduržėme jūros politiką. Todėl aš prašau, kad antradienį po pietų būtų atskira diskusija, kurio dalyvautų komisarė Malmstrom. Mes norėtume, kad e, būtų pusvalandžių sutrumpinta klausimų komisijai valanda. Dėkoju. Dabar e, ponas Šulcas pasakys už pasiūlymą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Socialdemokratų frakcija taip pat turi tą patį pageidavimą, tačiau kolegai Mauro ir visiems parlamento rūmams norėčiau pasiūlyti šiek tiek patikslinti temą, klausimą, nes iš tiesų mes susidurėme su didžiuliu e, migrantų srautu ir Italija, aišku, negali viena spręsti su migracija susijusių problemų, tačiau Italija yra ne vienintelė valstybė, kuri susiduria su išaugusiu pabėgėlių skaičiu. Galime e, manyti, kad Malta, Graikija, Ispanija taip pat susiduria arba artimiausių laikų susidurs su šiomis problemomis. Todėl mes norėtume patikslinti šios diskusijos pavadinimą. Komisijos pareiškimas dėl skubių priemonių palaikant Italiją ir kitas ES valstybės narės, kurias palėtė padidėjęs migrantų skaičius. Labai ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš? Prieš šį pasiūlymą. Niekas. Ponios ir ponai, dabar balsuosime, kas už. Ar jūs norite pasisakyti prieš? Kas nori pasisakyti prieš šį pasiūlymą? Atsiprašau, kolegos, sako pirmininkas. Balsuojame dėl pono Mauro pasiūlymo. Kas už šį pasiūlymą? Kas prieš? Dėkuoju. Ponios ir ponai, pritarta pasiūlymui. Klausimas bus įtrauktas į darbo tvarkę kaip antrasis klausimas antradienį po pietų, o klausimai, klausimų laikas nuo pusės septintos iki pusės aštuntos. Kaip sakiau, tai yra antras e, klausimas antradienį po pietų o klausimų laikas nuo 18.30 iki 19.30 vyks. O dabar kitas dalykas - diskusijų pavadinimas. Suprantu, kad e, kažkas norės pasisakyti ir dėl pavadinimo. Ar dėl darbo tvarkos. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu pasisakyti už pono Šulco pasiūlymą. Jis daug platesnis negu Lampedūzo klausimas. Nuo Maroko iki Sirijos yra 5000 km. Kiekviename šiame kilometre yra daug humanitarnių pavojų. ES turėtų imtis priemonių ir mes turime išsiaiškinti, ar mes esame pasirengę reaguoti kaip kontinentas, kad sumažintume šią riziką. Pirmininkas, kolega, mes dėl to balsavome ir atsakymas yra teigiamas. Visi nutarė, kad bus svarstomas šis klausimas. O dabar turime apsispręsti dėl diskusijos pavadinimo. Socialistai ir demokratai siūlo tokį pavadinimą ES priemonės skirtos padėti Italijai dėl migracinių srautų. Pirmininkas Šulcas norėtų pakoreguoti šį pavadinimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, pabandysiu patikslinti. Mes norėtume, kad komisija pareikštų pareiškimą dėl skubių ES priemonių, pa, kurios pagelbėtų Italijai ir kitoms e, su migracija susijusiams valstybėms. Rozumiem. Proponowany tytuł jest na supratome. Taigi siūlomas pavadinimas yra toks. E, priemonės, kurias siūlo Europos komisija ir kurios skirtos padėti Italijai bei kitoms šalims susidurinčiomis su nepaprastai dideliais migrantų srautais. Kas už tokį pavadinimą, prašom pakelti rankas. Kas prieš? Šis pavadinimas yra patvirtintas. Didelė balsų dauguma. Neturime jokių pasiūlymų dėl trečiadienio darbo tvarkės, dabar dėl ketvirtadienio. Europos laisvės ir demokratijos partijos frakcija prašo, kad būtų įtrauktas paklausimo žodžių komisijai dėl Europos arešto orderio išdavimo Giuliano Sanžo byloje. Kas e, pristatys šį prašymą? Prašom. Dėkoju pirmininkė. Šis klausimas žodžius nėra apie pono Sanžo kaltę ar nekaltumą e, dėl kaltinimų Švedijoje. Kalbame apie Europos arešto orderio procedūras ir apie tai, ar jis juo nepiknaudžiavimą dėl politinių tikslų. Pagal šį orderį e, bet koks Europos pilietis gali būti išduotas esant tam tikroms e, nuostatoms ir jisai beveik neturi teisės pasipriešinti. E, labai dažnai galima piktnaudžiauti šiuo orderiu, naudojant jį prieš politinius ir kitus disidentus. Taigi kyla klausimas, ar iš tikrųjų ponas Asanžas e, ieškomas, e, įtariamas nusikaltimu Švedijoje, ar tai yra susijęs su e, jungtinių valstijų noru, kad jis bus teisiamas. Ir mums kyla klausimas, ar nebus piknaudžiaujama šiuo orderiu. Mes norime išsamios diskusijos šiuo klausimu parlamente, kad būtų galima plačiai aptarti visas nuomonės. Prašau balsuoti už šį pasiūlymą. Dėkoju, sako pirmininkas, kas nori pasisakyti už. Jūs, ponė Hercog, už. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš tiesiog norėjau Jums pasakyti, kad 2004 metais airijos. Uh, pilietis e, kai ką padarė e, Vengrijoje ir dėl to žuvo žmonės. Ir, ir mes laukime airijos sprendimo dėl šios mens ekstradicijos. Ir tai yra svarbus klausimas, jis yra susijęs ne vien su šiuo atveju, bet jis yra iš esmės kur kas platesnis ir todėl mes pridarėm šiam pasiūlymui. Proszę Państwa, proszę o spokój. Dėkoju. Prašau šiek tiek pritilti, kas prieš šį pasiūlymą. Kas pasisakys prieš, jūs prieš. Pone pirmininkė, aš norėčiau išsiaiškinti vieną su darbo tvarkos taisyklėmis susijusi klausimą. Aš nežinau, ar mes, Europos parlamentas, galime vy... vesti esminės diskusijas dėl Europos arešto orderio ir ar galima susijęti tai su konkrečia byla. Aš nežinau, ar tai įmanoma pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės. Jeigu galima, tai aš tuomet pasiūlyčiau dar keletą atvejų, kuriuos reikėtų diskutuoti. Tačiau aš manau, kad mes e, neturime prieštarauti darbo tvarkos taisyklėms. Dėkuoju. Toliau balsuosime. Taigi, Laisvės ir demokratijos Europos frakcija teikė tai šį pasiūlymą, kuriuo siūloma yra komisijai pateikti žodinį klausimą dėl pono Sanškas už šį pasiūlymą. Dėkoju. Kas prieš? Dėkoju. Šis pasiūlymas nėra patvirtintas. Taigi darbo atvarkės projektas yra patvirtintas, visiems dėkoju, o dabar periname prie darbo. Prašyčiau tvarkos salėje. Jei jūs norite iš jos išeiti, prašau tai daryti tyliai. O jei ne, mums bus malonu, jei pasiliksite. Gerbėjai kolegos,